Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la Comisión. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas Europos komisijai dėl darbuotojų laisvo judėjimo. E, tai yra laikinų apribojimų, kurie ir taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams ES darbo rinkoje. Pirmasis E, pirmoji kalbės ponia Plum, prašau. Komisar, în prezentarea privind uh, starea Uniunii, președinte. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Sakydamas kalbą apie ES padėtį, komisijos pirmininkas Baroso teigia, kad labai svarbu skatinti užimtumą ir sukurti daugiau darbo vietų. Tai labai svarbu visai ES. Dar daugiau mes taip pat išreiškėme savo paramą ateinančių dešimties metų tikslams pasiekti, tarp kurių yra ir užimtumo didinimas bei skurdo mažinimas. Šiandien patvirtime gairias ir paraginome tarybą atsižvelgti tas gairias. Komisarė, jei tikrai norime pasiekti savo tikslų, jei tikrai norime, kad Europa vadovautų konkurencingumui, jei tikrai norime tokios Europos, kuri dirbtų savo piliečių labui, tuomet privalome užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą. Laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš pagrindinių sąjungos teisių, tai taip pat labai svarbu stipriai vidaus rinkai ir stiprią vidaus rinką sukursime tik visiškai atvėrę sienas. Priminsiu ir komisijos komunikatą, 2008 m. lapkričio mėnesio komunikatą. Jame sakoma, kad sienų atverimas ir laisvo judėjimo užtikrinimas tikrai yra naudingas ekonomikoms. Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams leidus vykti į kitas šalis, jie padarė tikrai teigiamą poveikį kitom šalim ir tikrai nebuvo pastebėta jokios, jokio neigiamo poveikio kitų šalių ekonomikom. Ekonominės krizės nebegalime naudoti kaip preteksto tam, kad ir toliau išlaikytumėm tam tikrus apribojimus darbo rinkose. Jei išlaikysime tuos apribojimus, tai bus tikrai priemonė, kuri duos neigiamų rezultatų ir ji dar labiau skatins Rumunijos ir Bulgarijos piliečius nelegaliai bandyti įsidarbinti kitose valstybėse narėse ir tai bus skatinami įvairūs teisių pažeidimai. Tad iš esmės bus sukurta, sukurta dar daugiau nelegalių darbo vietų, na, o tokie nelegalūs darbuotojai negalės pasinaudoti savo teisėmis. Rumunija ir Bulgarija mano, kad dabartiniam ekonominiam aplinkybėm turim panaikinti bet kokias kliūtis šių šalių darbuotojų mobilumui. Ir jeigu to nepadarysime, tai tikrai neigiamai atsilieps ir visai ES bei jos ekonomikos pajėgumams. Komisarė, norėčiau užduoti klausimą. Norėčiau, kad komisija būtų sąjungininkė. Noriu, kad komisija teiktų institucinę paramą. Ir klausimas būtų toks, kokių priemonių ketinate imtis, kad užtikrintumėt jog šalis vis dar taikančios darbo jėgos apribojimus juos panaikintų. Dėkoju, poniai Plam, komisarė daly, žodis jums. Pirmininkė, parlamento nariai, laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių ES principų. Tai taip pat svarbu, kaip ir kitos laisvės ir jos yra labai svarbios bendrai vieningai rinkai, tai labai svarbu ir ES integracijai. Kaip žinote, per pirmus septynis metus, kai Rumunija ir Bulgarija buvo ES narėmis, šių šalių darbuotojai negalėjo pasinaudoti laisvų darbuotojų judėjimu. Tai buvo todėl, kad buvo įvestos tam tikros pereinamosios nuostatos ir jos numatytos stojimo sutartyse ir tos nuostatos leidžia kitom valstybėm narėm apriboti tam tikram laikui, tai yra septyniems metams, e, darbuotojų iš šių šalių judėjimą. Rumunija ir Bulgarija įstojo į ES 2005-aisiais ir jau tuomet dešimt valstybių narių nusprendė atverti savo darbo rinką šiom dviem šalim ir jų darbuotojam. Šiandien e, šalių skaičius išaugo iki 15 ir tik 10 valstybių narių ir toliau taiko pribojimus. Reikėtų pažymėti, kad kai kurios šalis taiko netokius griežtus apribojimus, e, lyginant su tais apribojimais, kurie buvo taikomi iki Rumunijos ir Bulgarijos įstojant į Europos Sąjungą. Sprendimas dėl to, ar taikyti pereinamasias nuostatas ir apribojimus, yra konkrečios valstybės narės sprendimas. Komisija jokio oficialaus vaidmens priimant e, tokį sprendimą tikrai nevaidina. Tačiau iš esmės komisija pasisako už tai, kad visapusiškai būtų taikomas laisvas darbuotojų judėjimas. Komisija visuomet stengiasi užtikrinti, kad jei šalis taiko apribojimus, tai būtų daroma pagal tas sąlygas, kurios numatytos stojimo sutartyse. Komisija taip pat nuolat pabrėžia, kad tokie apribojimai yra laikini ir kad palaipsniui turi būti naikinami, kad valstybės narės turi atverti savo darbo rinkas. Komisijos ataskaitose yra parašyta, kad po plėtros 2007 ir 2010 E, naujų darbuotojų atvykimas iš naujų valstybių narių tikrai buvo naudingas kitom ekonomikom ir tokią pat išvadą galėčiau išsakyti ir dabar. Komisija ir toliau ragina valstybės narės peržiūrėti savo nuostatas dėl prieigos prie darbo rinkų. Kol kas neturime konkrečios informacijos dėl to, kokia yra konkreti socialinė padėtis tų darbuotojų, kurie nelegaliai įsidarbina valstybėse narėse. E, trūksta informacijos, tikrai neturime visų faktų. 2006-2008 ataskaitose komisija pabrėžė, kad e, laisvo darbuotojų judėjimo apribojimai jokių būdų nereiškia, kad yra apsaugomos atitinkamų valstybių narių rinkos. Rezultatai gali būti kitokie. Dar daugiau reikia pasakyti, kad e, dažnai būna taip, jog taikant darbo jėgos apribojimų situacija kaip tik blogėja, yra skatinamas nelegalus darbas. Taip pat yra įrodymų, kurie rodo, kad naujų valstybių narių piliečiai e, nedeklaruoja savo darbo vietų, net jei ir įsidarbina kitose valstybėse narėse. Tad iš esmės žinome, kad judumas, darbuotojų judumas, E, iš esmės priklauso nuo paklausos pasiūlos principų ir komisija e, neketina renkti išsamios studijos dėl nelegalių darbuotojų iš Rumunijos ir Bulgarijos gyvenimo ir darbo sąlygų, taip pat dėl jų įtakos kitų šalių ekonomikoms, nes, kaip sakiau, trūksta informacijos bei statistinių duomenų tokiam studijom atlikti. Tačiau nelegalių darbuotojų klausimas, kiek įmanoma išsameu, bus aptartas bet kokiame dokumente ar analizėje, kurią parengs komisija, e, jeigu renksime kažkokius dokumentus susijusius su šiom temom ir jeigu tokių dokumentų paprašys konkrečios šalis. Taip pat pasakysiu, kad komisija ir toliau e, skatins bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir savo darbo rinkų atverimą. Taip pat turime pasakyti, kad Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams vis dar e, taikome pribojimai, tačiau kartais tie pribojimai gali būti traktuojami kaip diskriminavimas. Pereinamo laikotarpio nuostatos vis dėlto turi būti taikomos ir priminsiu, kad jos taikomos šiuo metu ne tik Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojams, tačiau ir darbuotojams iš kitų aštuonių valstybių narių, kurios įstojo Europos Sąjungo 2004-aisiais. Taip pat reikia pasakyti, kad dabartiniai e, pereinamo laikotarpio reikalavimai yra valstybių narių sprendimas. Jos nusprendžia, kada pradėti taikyti tuos reikalavimus, kiek laiko juos taikyti ir tas sprendimas priimamas atsižvelgiant į pačių valstybių narių padėti darbo rinkose. Tačiau E, svarbu užtikrinti, kad Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojai nebūtų diskriminuojami, ypač kai jie bando įsidarbinti dešimtyje valstybių narių. Reikia taip pat atsižvelgti ir į 18 e, sutarties straipsnį, kuris draudžia bet kokį diskriminavimą. Pereinamo laikotarpio nuostatos numatytos stojimo E, sutartyse taip pat kalba apie šį klausimą, yra kalbama apie tai, e, kaip turi būti taikomos pereinamojo laikotarpio nuostatos. Muchas gracias, señor comisario. Pasamos al turno de orador. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar kalbės frakcijų atstovai, Europos liaudės partijos frakcijos vardu ponas man. Ačiū, ponė pirmininkė. Septynių metų pereinamasis laikotarpis iki visiško atvirimo darbo rinko atvirimo e, valstybėms narėms įstojusiems į, į Europos Sąjungą 2004 metais Vokietijos ir Austrijos buvo e, pilnai panaudota, e, o Bulgarijai ir Rumunijai e, Vokietija e, nuo 2009 iki 2011 metų taip pat taiko e, tokią nuostatą. E, Komisaras dalį pasakė, kad dešimt valstybių narių dar taiko pribojimus. Ir tai yra neveltui ne daroma, kadangi jos remiasi savo patirtimi, specifinė patirtimi. Žinoma, teisingai jūs paminėjote 18 straipsnį, negalima diskriminuoti, tačiau reikia taikyti palaipsnį e, tų sąlygų, e, tų taisyklių švelninimą. Mūsų patirtis rodo, kad iš, iš karto leidus e, darbuotojams e, įsijungti į darbo rinką, į kitos šalies darbo rinką, e, atneša tam tikrų padarinių. Pavyzdžiui, mano šalyje, rytų Vokietijoje, tokios, tokios nuostatos gerokai pakenktų mūsų, būtent mūsų šios šalies dalies ekonomikai. Aš manau, kad mes dar nesame dar visiškai iki galo nusiteikę atverti iki pat galo darbo rinkas e, darbuotojams iš kitų ES valstybių narių. Ir aš manyčiau, kad e, neteisinga manyti, kad e, darbuotojams iš, Europos, iš Rumunijos ir Bulgarijos reikėtų atli, leisti visiškai naudotis teisę dirbti kitose senosiuose e, valstybėse narėse, kadangi dar reikia kontroliuoti darbo rinkas, kad galėtume kovoti su nelegaliu darbu. Ir e, taip padėti legaliems darbuotojams. Mes taip pat turime e, kartu prisimti užduotį iki nuo 2012 metų sudaryti sąlygas visiems žmonėms dirbti deramomis sąlygomis. Mums reikia E, diskutuoti e, vis plačiai šią temą, reikia, kad diskusijos vyktų kvalifikuotai, reikia užkirsti kelią tam, kad e, e kištume vieni kitiems pagalius į ratus. Tokia yra Europos liaudės partijos frakcijos pozicija. 2009 m. gruodžio mėnesį aš pateikiau klausimą komisijai, ar yra e, nuorodų ir tam tikrų e, konkrečių faktų apie poveikį tokios, e, apie tokių taik, apribojimų taikymą. E, tačiau atsakymas buvo, kad to, tie pribojimai nedaro jokios didelės e, žalos ekonomikoms Tačiau, man atrodo, ponia komisijos nary, e, jūsų atsakymas galėjo būti dar konkretesnis, pateikti daugiau argumentų galėjote ir kad e, būtų galima atspindėti padėti šioje srityje tiek senosiose, tiek ir naujosiose valstybėse narėse. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu kalbės e, ponas Kalfin. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė norėčiau šią diskusiją pasinaudoti, kad užduotume klausimus vyriausybėms tų valstybių, kurios taiko, vis dar taiko apribojimus Bulgarijos ir Rumunijos darbuotojams ir kad tie apribojimai būtų panaikinti. Tokie apribojimai prieštarauja ES principams. Ekonominių požiūrių atvira rinka duoda daug daugiau naudos. Ypač turint omeny, kad kai kuriuose srityse, nacionalinėse rinkose trūksta specialistų. Pateiksiu Bulgarijos gydytojų pavyzdį. Jie dirba dažnai tokiuose srityse, tokiuose regionuose, kur trūksta vietinių specialistų. Tai padeda išspręsti problemas tam tikrose tolimuose Junktinės karalystės ir Prancūzijos tolimuose regionuose. Tai taip pat naudinga mokesčių mokėtojams. Darbuotojai, specialistai iš naujųjų valstybių narių yra kvalifikuoti specialistai, jie padeda išspręsti darbo rinkos trūkumus, didina konkurencingumą ir taip pat užtikrina darbuotojų specialistinį išvykimą iš ES. Kitoks požiūris yra visiškai populistiškas. Bulgarijos specialistui, kuris nuvyksta į kitą valstybę, reikia lygiai tokios pačios algos, kad jisai galėtų išlaikyti savo namų ūkių, ūkį arba leisti vaikus į mokyklą ir galų gale vėliausiai sugrįž, vėliau sugrįžti į savo valstybę. Šios teiginius patvirtina Europos komisijos duomenys. Pagal juos E, migrantai, darbuotojai iš e, naujų valstybių narių padidėjo tik tai nuo 0,2 e, iki 0,5 procentų. Ir jų yra mažiau negu imigrantų iš trečiųjų šalių. Darbo rinkos apribojimų objektyviais argumentais pateisinti neįmanoma. O atvirumas duoda skaidrumą, ekonominę naudą ir naudą ES valstybių socialiniams sistemoms. Mes tikimės, kad komisija pasiūlys apribojimų panaikinimą. Ačiū toliau Alde frakcijos vardu, ponė Valian. Gerbiami kolegos, malonu, kad antradienį ponas Barozo pareiškė, jog bendrosios rinkos gilinimas yra jo prioritetas. 24 metams praėjus pro E, bendrojo akto paskelbimo ir aštuoniems metams praėjams po jo įgyvendinimo pradžios gal gaila pastebėti, kad bendroji rinka dar neužbaigta. Monti pranešime nurodoma 120, tūksta, 120 e, kliūčių ES, kurios trūks, trukdo laisvai judėti prekiams, paslaugoms ir kapitalui. Man bendroji rinka atrodo kaip mitas dabar. Ponas Barozo teigia, jog tokia rinka egzistuoja. Tačiau aš noriu Jums priminti Europos istoriją. Jeigu mes norime skurti bendrą rinką, kuri būtų grindžiama e, asmenų, prekių ir paslaugų laisvų judėjimų, jeigu mes norime išvengti nacionalinio ekonominio nacionalizmo, jeigu mes norime padidinti ekonomikos veiksmingumą, konkurencingumą, kurti darbo vietas, mūsų pirmasis pagrindinis prioritetas turėtų būti panaikinti šios nepagristus apribojimus laisvam darbuotojų iš Rumunijos, Bulgarijos ir kitų naujų valstybių narių judėjimui, nes jie neracionalūs, nepagristi. Komisija turėtų labai griežtai reikalauti valstybių narių panaikinti šios e, apribojimus. Kitu atveju jie turėtų būti pagristi ekonominiais duomenimis arba duomenimis apie tai, kad pažeidžiamos nacionalinės darbo rinkos. Tai turi būti pagrista statistiniais duomenimis. Ponas Barozo nori atgaivinti iš naujo bendrąją rinką. Pats laikas e, elgtis taip, kaip teigiame, kad norime elgtis. Pats laikas panaikinti šį gėdingą nacionalinį protekcionizmą. Ačiū poniai Valian. Gūė frakcijos vardu. Pusantros minutės ponas Tavarės. Ačiū pirmininkė. Šią savaitę šiame parlamente mes daug kalbame apie judėjimo laisvę. Ypač daug kalbame apie Bulgarijos, Rumunijos darbuotojų ir kitų asmenų laisvą judėjimą. Kalbėjome ir apie mažumas, romus ir taip toliau. Iškyla daug teisinių klausimų. Turime prisiminti, kad įstatymas turėtų tarnauti tam, kad būtų skatinamos ES vertybės, be kita ko laisvo judėjimo principas. Kai kurių valstybių narių vyriausybės pasitelkia įstatymą, kad eitų prieš ES konstitucinę dvasę. ES pernelyg daug vadovaujasi įstatymo raidę, bet pamiršta įstatymo dvasę. Reikėtų labiau ginti pareiškimus, kad ES vienas iš principų yra laisvas judėjimas. Komisijos pozicija neseniai pasikeitė, bet vis tiek ambicingumo trūksta. Komisija sako, kad tai valstybių narių užduotis ir kompetencija ir komisija nieko negali padaryti, tačiau komisija juk yra sutarčių sergėtoja ir jinai turėtų atkakliau kovoti už judėjimo laisvę. JAV arba Brazilija numato laisvą darbuotojų judėjimą savo valstybių viduje ir todėl jos lengviau reaguoja ekonomikos krizės. ES mums vis dar sunku tinkamai sureaguoti į tokias krizės. Valstybės narės dažnai saugo savo interesus ir pamiršta bendrus ES interesus. Taigi būtent komisija turėtų imtis laisvo darbuotojų e, judėjimo principo apsaugos. Ačiū ponui Tavarės. Toliau ponas Baten, dvi minutės. Kalbant apie laisvą darbuotojų judėjimą, reikia pabrėžti, kad tai turi būti naudinga valstybių narių ekonomikoms ir tikrai neturi turėti neigiamų pasiekmių jų darbo rinkoms. JAF ekonomikos profesorius Budžurč tam pritarė ir jis sako, jei imigracija nemažina tam tikrų šalių e, atlyginimų darbo užmokesčio, tai tokia migracija nėra kenksminga. Ir dabar matome, kad kai kuriuose šalise BVP auga ir prie taukimo prisideda ir migrantai atvykę darbuotojai. Jungtinės karalystės valdžia taip pat yra pateikusi statistinių duomenų. Uh, kurie rodo, kad kol kas nėra statistinės informacijos, kuri rodytų, jog emigracija ir e, atvykstantis darbuotojai e, kažkaip ženkliai įtakotų mūsų vietos darbo rinką. Tačiau realybėje matome, kad Junktinė karalystė padėtis yra kitokia, nes iš esmės atlyginimai mažėja ir prie to prisideda ir atvykstantis darbuotojai. Taip pat kyla ir nuomos nekilnojamo turto būsto nuomos kainos. Be abejo, atvykstantis darbuotojai skirtingą daro įtaką skirtingo išsivystimo šalyse. Taip pat viskas dar priklauso ir nuo to, kiek išteklių turi pati šalis ar valstybė. Vis dėlto kartais Kai kuriom šalim, tokiam kaip Britanija, pavyzdžiui, pasiekmes gali būti netikėtai neigiamos. Visų pirma, vyriausybės turi atsižvelgti savo piliečių interesus ir tik po to padėti kitų šalių piliečiams. Tačiau tai galima daryti per prekybos politiką. Tokią politiką Junktinė karalystė vykdė prieš mums įstojant į, jungtin, į Europos Sąjungą. Taigi dabar atrodo, kad geriausias sprendimas mum, mum bent jau mano nuomonė, būtų išstoti iš Europos Sąjungos. Dėkoju. Toliau, trims minutėms, žodis teikiamas ponui Ungurianu. Ačiū pirmininkė. Dabartinė ekonominė krizė reiškia, kad turime imtis konkrečių veiksmų tam, kad užbaigtumėm formuoti bendrąją rinką. Jei nesame pasiruošę atverti savo rinkų, taip pat ir darbo rinkų visiems es piliečiams, tai mes patirsime didžiulius nuostolius. Naujausi tyrimai, kuriuos atliko Europos komisija, rodo, jog darbo rinkų atverimas būtų naudingas. Ir kad visi nuogastavimai dėl to, kad bus prarastos darbo vietos dėl migracijos, yra visiškai nepagristi. Taigi toks bereikalingas gazdinimas ir grasinimas, e, kad bus prarandamos darbo vietos, yra visiškai nepagrystas. Kai kurie mokslininkai netgi prognozuoja, kad 300 tūkstančių Rumunijos piliečių užplūs Junktinė karalystė ieškodami darbų, tačiau dėja matome, kad taip neatsitiko. Tiesa yra ta, kad Visiškai nėra jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų išlaikyti tam tikrus draudimus ir apribojimus Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojams. Praeitis rodo, kad rytų Europos darbuotojai užpildė tam tikras spragas kitose valstybėse narėse ir dirba tuos darbus, kurių nenori dirbti tų valstybių piliečiai. Jokių būdų rumūnai ir bulgarai neatvyks į vakarų valstybės, vakarų Europos valstybės ir tikrai nebandys išstumti tų šalių žmonių iš jų darbo vietų šių šalių, tai yra Rumunijos ir Bulgarijos, darbuotojai yra tikrai aukštos kvalifikacijos darbuotojai. To nereikėtų pamiršti. Ir jei Europa nori pasinaudoti savo piliečių gebėjimais ir kvalifikacijomis ir sustiprinti savo ekonomiką, tai turi būti užtikrintas visiškas atvirumas tarp valstybių narių. Pacituosiu pono Baroso kalbą pasakytą prieš dvi dienas. Ji buvo pasakyta čia šiame parlamente. Jis sakė, kad mes turime arba linguoti į taktą arba traukti kiekvienas atskirą dainą. Taigi turime dirbti kartu arba kiekvienas atskirai kovosime su bedarbystė savo šalise. Dėkoju žodis ponui Kirilov. Ačiū pirmininkė. Komisijos ataskaita rodo, kad užimtumo paklausa, pasiūla, darbuotojų judėjimas, visa tai yra dalykai susiję su tuo klausimu, kurį dabar diskutuojame, tai yra darbo rinkos apribojimais. Ir Nepamirškime, kad jei ir toliau bus naudojami apribojimai atvykti darbuotojams, tai klėsties nelegalus darbas. Ir tą darbą dirbantys žmonės bus labai pažydžiami. Na, o jeigu jie įsidarbins legaliai, jie prisidės prie socialinių sistemų, jie mokės mokesčius. Taip pat noriu pabrėžti, kad svarbu užtikrinti nediskriminacinį principą. Negalima diskriminuoti darbuotojų ir ES piliečių, tačiau dėja akivaizdu, kad dabar kai kurios valstybės narės pažeidžia šį principą ir vis dėlto diskriminuoja darbuotojus. Pirmininkė, norėčiau dar vieną dalyką pabrėžti, kuris man labai svarbus. Tai yra antrosios klasės e, ES piliečių kategorijos sukūrimas. Tokia grupė bus sukurta, jeigu ir toliau bus taikomi apribojimai. Dėkoju, pono Parvanova. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos. Kalbame apie ES, apie bendrą rinką. Todėl nereikėtų to, to, išlaikyti dirbtinių sienų, dirbtinio pribojimų. Kiekvienas pilietis turi teisę dirbti kitos valstybės narės teritorijoje. Jeigu yra kažkokių apribojimų, tai jie iš esmės pažeidžia piliečių teisės. Todėl turėtumėm stengtis e, panaikintos apribojimus ir užkirsti kelią antrosios klasės, antrarūšių piliečių kategorijos sukūrimui. Turime šalinti apribojimus darbo jėgai ir todėl kreipiuosi komisiją, raginu juos imtis tam tikrų priemonių, kad tie apribojimai būtų panaikinti ir kad darbo rinkos kitose valstybėse narėse būtų atvertos e, darbuotojams iš Rumunijos ir Bulgarijos teisėtėms darbuotojams kurie nori atvykti dirbti teisėtai ir tikrai neketina pažeidinėti valstybių narių teisės. Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojai tikrai yra pasiryžę ir nori vykti dirbti kitas šalis ir kurti savo geresnę ateitį. Ir akivaizdu ir buvo įrodyta, kad toks jų išvykimas dirbti kitas šalis būtų naudingas tų šalių ekonomikai. Todėl aš raginau komisiją imtis aktyvių veiksmų ir pakeisti situaciją, panaikinti dabartinius apribojimus bei reikalauti, kad kai kurios valstybės narės neužtestų tų apribojimų ir laikinų nuostatų taikymo. Dar kartą noriu pabrėžti, jog ES piliečiai yra svarbiausias Europos turtas. Dėkoju, ponia Pervanova. Dabar steiksiu žodį ponia Veržyje. Ačiū, ponia pirmininkė. Deja, Prancūzija yra viena iš tų dešimties valstybių narių, kurios dar yra išlaikiusios apribojimus darbuotojams iš naujųjų valstybių narių. Ir aš, kiek žinau, būtent Prancūzija prašė šitą, e, e, tos apribojimus palikti. Ir e, tos priemonės išplėsti į Rumunijos ir Bulgarijos atžvilgių Žinoma, Prancūzijos vyriausybė parodė didelį nepasitikėjimą šių dviejų valstybių narių e, darbuotojais. Buvo sukurtas visas arsenalas priemonių, kad būtų e, neleidžiama piliečiams iš minėtų dviejų šalių atvykti į Prancūziją. Ypač neteisėtai ir neteisingai buvo elgiamasi ir dabar elgiamasi Romų atšvilgiu. E, Čia mes plenarinėje salėje kalbame apie mūsų bendras vertybės, apie žmogaus teisės. Pone komisijos nariai, kodėl vyrai ir moteris yra e, su jais elgiamasi daug blogiau, negu kai kalbame apie jų laisvą judėjimą, negu kai kalbame apie e, prekių, kapitalo laisvą judėjimą. Kodėl, ponė komisijos nariai, jūs nes, ne, ne, ne, ne, neskirite tiek pat daug energijos, kaip ir propaguodamas laisvo kapitalo ar prekių judėjimą, būtent e, propaguoti ir skatinti e, naujas, senasias valstybės narės įsileisti darbuotojus iš, sen, iš naujųjų valstybių narių. Aš nelabai suprantu, kodėl jūs kalbate apie nediskriminaciją, jeigu to principo nesilaikote. Dėkui, poniai Viržė. Dabar tris minutės kalbės poniai Ivanova. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, Europos parlamentas visada gindavo ir gina Europos e, piliečių interesus. Turbūt visi sutiksime, kad diskriminacija bet kokiu pagrindu neturėtų vykti Europos Sąjungoje, bent jau tokioje Europos Sąjungoje, kurios mes norime savo ir savo vaikams. Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktai iš tiesų numato apribojimus darbo jėgai. Tačiau reikia pripažinti, kad tokie apribojimai vis dėlto yra diskriminacija. Negalime kalbėti apie orų elgesį su Romais, jeigu dviems valstybės narėms jų darbuotojams taikome skirtingą režimą. Kolegos teisingai pastebėjo, kad Europos komisijos duomenys įrodo, jog darbuotojai atvykstantis iš naujųjų valstybių narių duoda naudos senųjų valstybių narių ekonomikai ir darbo rinkai. Gerbiami kolegos, dabar turime pasirinkti, ar norime daugiau gilesnės integracijos, ar mažiau integracijos. Manau, galimas tik tai vienas variantas, vienas kelias. Tai yra stipri, vieninga Europa, tačiau siekdami to turime laikytis vertybių ir laisvas darbuotojų judėjimas yra viena iš tų vertybių. Veikdami kartu, vieningai mes būsime daug stipresni šiandienos pasaulyje. Noriu kreiptis į Europos komisiją. Jūs turėtumėte glaudžiau bendrabiauti su valstybės narėmis, kurios taiko apribojimus, kad tie apribojimai būtų greičiau panaikinti, o tai padėtų ES ekonomikai greičiau atsigauti. Mes galėtume pažvelgti į e, savo piliečiams į akis ir drąsiai pasakyti, kad 21 amžiaus Europoje diskriminacijos nėra. Ačiū poniai Ivanovai. Toliau pusantros minutės ponė Jotova. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Bulgarija ir Rumunija jau įrodė, jog e, nuogastavimai dėl to, jog jų darbuotojai užplūs senasios valstybės narės buvo nepagristi. Europos komisijos duomenys rodo, kad mažiau nei vienas procentas bulgarų puolė ieškoti darbo užsienyje. Net ir ekonomikos kriziai prasidėjus ta tendencija nepasikeitė. Paprastai migruojama ten, kur yra darbuotojo kvalifikacijos paklausa. Valstybėse, kurios taiko tokius apribojimus. Nedarbas yra didesnis negu Bulgarijoje. Be to tai skatina pilkosios ekonomikos, nelegalios ekonomikos augimą. Taip yra Niderlanduose, kur toks neigiamas reiškinys išaugo 8 procentais. Apribojimai ES problemų neišspręs. Todėl kreipiuosi į Europos komisiją ir raginu ją kalbėtis su valstybėmis narėmis ir reikalauti, kad jos peržiūrėtų pribojimus. Europos komisija turėtų būti ne tik mūsų sąjungininkais, bet ir veikti aktyviai, pasiūlyti, pasiūlyti pakeitimus. Juk komisija gal galiai yra sutarčių sergėtoja ir turėtų jas ginti. Ačiū, ponas Jėber. In my own language, but listen to your answer, I decided to. Pone Weber, aš ketinau kalbėti e, savo gimtąją kalbą, bet vėliau nusprendžiau kalbėti angliškai. Norėčiau, kad mane suprastumėte tiesiogiai, o ne per vertėjus. Ir antra, kadangi diskusijos vyksta šiandien vėlyvų metų, Tai čia ko gero dalyvauja daugiausiai tik rumūnai ir bulgarai. Komisarė, jūs minėjote, kad įvairūs duomenys rodo, jog po plėtros problemos iškilo ne tose valstybėse, kurios priima naujų valstybių narių darbuotojus. Atvirkščiai, tos valstybės patyrė teigiamą poveikį, jų BVP išaugo, taigi nėra ko bijoti naujų valstybių narių darbuotojų srautų. Jūs taip pat paminėjote kitas valstybės, ne tik Rumuniją ir Bulgariją. Bet tai mūsų neguodžia, atvirkščiai. Tai tik tai patvirtina, kad mes patirime dar didesnę diskriminaciją. Turiu prisipažinti, kad mane nustebino jūsų atsakymas. Jūs teigiate, kad pačios valstybės narės gali apsispręsti. Tačiau Argi galime kalbėti apie bendrą rinką, nepaminėdami darbo jėgos? Jų galų galia tai yra pagrind, viena iš pagrindinių teisių. Taigi, kaip jūs galite teikti, kad turi apsispręsti valstybės narės? Juk pagrindinės laisvės ir teisės yra ES kompetencija. Subsidiarumo principas tam netaikomas. Taigi, aš tikėčiausi, kad Europos komisija uh, daug griežčiau bandytų įtikinti valstybės narės panaikinti tuos apribojimus, kurie prieštarauja ES dvasiai. Ačiū, poniai Weber. Dabar ponė tik kau pusantros minutės. Te, domnule komisar. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Laisvas asmenų judėjimas vienas iš svarbiausių ES principų. Mūsų rinka yra grindžiama darbuotojų laisvų judėjimų ir darbo jėgos laisvas judėjimas yra viena iš svarbiausių sąlygų kovai su nedarbu ir ekonominė krize. Ir tikrai negalima leisti, kad kai kurios šalis ir toliau ribotų darbuotojų iš Rumunijos ir Bulgarijos laisvą judėjimą. Taip pat turiu pasakyti, kad valstybės narės turėtų svarbiausiai um, žiūrėti į tuos darbuotojus, kurie atvyksta iš kitų valstybių narių ir jie turėtų būti e, prioritizuojami lyginant juos su darbuotojais iš trečiųjų šalių. Taigi reikia šalinti kliūtis darbuotojų judėjimui ir tai bus naudinga visiems, net ir pačių šalių, kurias atvyksta darbuotojams. Taip pat svarbu paminėti tai, kad šalis, kurios ir toliau taiko tam tikrus apribojimus, e, jas buvo kreiptasi iš verslo įvairių įmonių ir jos prašė panaikinti tokius apribojimus. Tai akivaizdžiai rodo, kad verslo atstovai supranta, jog apribojimų panaikinimas būtų naudingas visiems. Todėl, kad e, tuo met visi darbuotojai mokės mokesčius, prisidės prie socialinės apsaugos sistemų kūrimo Ir iš esmės noriu priminti, kad jei visi 500 milijonų e, piliečių ir darbuotojai galės laisvai judėti visoje Europos Sąjungoje, tai bus tikrai naudinga mūsų bendrai ekonomikai, todėl turime kovoti kartu tam, kad panaikintumėm bet kokias kliūtis laisvam darbuotojų judėjimui. Dėkoju. Pone Ivan. Ponas Ivan. Ačiū pirmininkė. Šiandien aptarinėjame, tam tik, aptarinėjame tam tikrą problemą, ieškome sprendimo, taip pat išsakomas ir tam tikras požiūris, kuris man sunkiai suprantamas. Kalbam apie darbuotojus, tačiau pažiūrėkime, kokia padėtis yra susiklošusi vakarų Europoje vis daugiau e, gyventojų yra pensinio amžiaus, e, kyla tam tikrų sunkumų darbo rinkose, bet tuo pat metu yra darbuotojų kitose šalise, kurie tikrai norėtų vykti į kitas šalis ir dirbti tose šalise. Ir jie dirbtų dažnai tuos darbus, kurių savo šalise nenori dirbti tam tikrų šalių piliečiai. Kuogi tai yra blogai? Taigi galime sakyti, kad vakarų Europos problemas galėtų išspręsti rytų Europos darbuotojai. Aišku, galima suprasti ir komisijos poziciją. Jie sako, kad sprendimą turi priimti valstybės narės, tačiau kol kas nelabai aišku, kaipgi yra su socialinėmis įmokomis tų asmenų, kurie nelegaliai dirbo, sakykime, Ispanijoje ir vėliau grįžta į savo šalis. Taigi yra daug neišspręstų klausimų. Dėkuoju, ponia Kretų. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip jau buvo minėta, praėjus keturiems metams po Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo Europos Sąjunga vis dar išlieka kliūtis darbuotojų judėjimui ir tos kliūtis tie apribojimai ne tik kenkia europiniam projektui, bet taip pat ir ignoruoja tą galimą potencialų teigiamą poveikį bendrai Europos ekonomikai, kuri galėtų padaryti Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojai. Laisvas darbuotojų judėjimas yra vienas iš svarbiausių sąjungos principų ir yra pateikiama daug statistinių duomenų, kurie tai pagrindžia. Vakarų Europos gyventojai senėja, įvairiose srityse trūksta darbuotojų ir todėl būtina užtikrinti laisvą darbuotojų iš kitų šalių atvykimą. Šią savaitę daug kalbėjome apie Romų padėtį Prancūzijoje ir manau, kad tos padėties, tos krizės galėjome išvengti, jeigu tie žmonės būtų galėję rasti legalų darbą Prancūzijoje ir jeigu jų nebūtų bandoma išstumti į visuomenės periferiją. Kai kurie mano, jog krizę arba nesutarimus galima išspręsti pasitelkus policiją, tačiau tai yra veidmainystė. Prostitucija, elgetavimas, nusikaltimai tai yra tikrai didžiulės problemos, tačiau labai dažnai jas sukelia skurdas. Ir vienintelis sprendimas šiom problemom yra sudaryti ekonominę sąlygą žmonėm dirbti bei nediskriminuoti ES piliečių. Dėkoju, pereikime prie spontaniškų pasisakymų. Žodis ponu Mikolašek. Muchas gracias, señor presidente. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegy. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. įvairūs pranešimai ir statistiniai duomenys įrodo, kad e, darbuotojai migrantai duoda naudos ir tikrai nekenkia visuomenė ar darbo rinkai. Aš tikiu ir remiu laisvę dirbti kitoje valstybė narėje. Ši laisvė turėtų galioti visiems ES piliečiams. Tai yra neišvengiama sąlyga, jei norime, kad bendroji rinka tinkamai veiktų. Aš pasisakau už tai, kad visi piliečiai būtų lygus, kad darbo rinka būtų prieinama visiems ES piliečiams, taip pat ir rumūnams bei bulgarams. Apeliuoju į komisiją ir raginu nepratesti šių pereinamojo laikotarpio priemonių. Jų pratesimas netitiktų ES dvasios, netitiktų pagrindinių teisė hartijos, ypač 45 straipsnio, kur numatyta, kad kiekvienas ES pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi kitoje valstybė narėje. Ačiū ponui Mikulasikui, toliau ponė Basešku. Ačiū pirmininkė. Reiškiu viltį, kad apribojimai taikomi bulgarams ir rumūnams dirbti kitose ES valstybės narėse nebegalios po 2011 metų. Mes negalime toliau tvyroti tai nepagristai baimiai. Negalime, kad tai būtų išnaudojama politiniais tikslais. Darbo jėgos migracija iš naujų valstybių prisidėjo prie ES bendros ekonomikos augimo. Ir liberalizuotose rinkose neįtin paveikė uh, darbo atlygio lygį. Judus darbuotojai nukentėjo pirmieji, prarado darbą. Dabar kalbant apie Romus Prancūzijoje, reikia atlikti analizę apie tai, kaip darbuotojai migrantai iš naujų valstybių narių yra integruojami. Mes turėtume stebėti, kaip jie prisitaiko prie tų valstybių, kuriuose atvyksta dirbti sąlygų ir įstatymų. Ačiū. Toliau ponė Dantyla. Ačiū pirmininkė. Būtinai reikia, kad ES politika dėl laisvo darbo jėgos judėjimo pripažintų visų piliečių ir iš naujų ir senų valstybių teisės. ES turi nedelsiant priimti bendrus teisės aktus, kurie reglamentuotų darbuotojų iš rytų Europos valstybių situaciją. Šiuo metu jie negauna socialinių garantijų, todėl jie, tie darbuotojai, sutinka su bet kokiais pasiūlymais, net ir nelegaliais, kad tik tai įsilietų į senųjų valstybių narių darbo rinką komisija turėtų vienodai taikyti ne tik įsipareigojimus, bet ir teisės senųjų ir naujų valstybių narių piliečiams. Ir aš turiu omeny konkrečiai Rumunijos ir Bulgarijos darbuotojų judėjimą. Ačiū poniai Dansila, toliau ponė Figureiro. Pirmininkė, neseniai vykęs Romų išsiuntimas iš Prancūzijos, taip pat Bulgarijos ir Rumunijos piliečių išsiuntimas, rodo, kad laikini apribojimai taikomi tiems piliečiams iš tiesų sukuria problemų. Tai ir ksenofobija, netolerancija ir visa tai pasiekė kritinę ribą. Aš turiu omeny nuotaikas nukreiptas prieš Bulgarijos ir Rumunijos piliečius. Prancūzijos vyriausybė dangsto tai tam tikromis priemonėmis, dangsto faktą, jog e, Prancūzijos vyriausybės neoliberali politika žl... nepasisekė, žlugo. Pagrindinis klausimas yra toks. Ar komisija, taryba ir vyriausybės nori žengti kitų kelių, tai yra vykdyti augimo politiką, socialinės anglaudos politiką, oraus traktavimo politiką, Ar jie nori panaikinti piliečių diskriminavimą? Ačiū. Poniai Figureiro, toliau ponas Kelly. Dėkoju, pirmininkė. Mūsų diskusijos vyksta labai įdomia tema, kuris svarbi visiems europiečiams, taip pat ir uh, darbuotojams, kurie nori pasinaudoti šią judėjimo laisvę. Kiek žinome, tokią laisvę pasinaudojo daug žmonių ir tai buvo naudinga ir tom šalim, kurias darbuotojai atvyko. Mano paties šalis taip pat pasinaudojo atvykstančiais darbuotojais, srautai buvo dideli ir tai padėjo sukurti tokį fenomeną, kuris vadinamas keltų tigrų. Tai tikrai sustiprino mūsų ekonomiką. Tačiau dabar mūsų šalia padėtis kitokia, dabar jau mūsų pačių piliečių ir jauni žmonės neberanda darbo. Manau, kad Svarbu užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą, tačiau lygiai taip pat svarbu užtikrinti vienodas sąlygas visiems darbuotojams, vienodą darbo užmokesti bei vienodas taisyklės dėl pensijų. Tai labai svarbu, kad suvienodintume visų sąlygas. Dėkoju. Na, nepergyvent, kad tikrai tas keltų tigras prisikels ir vėl sustiprės. Dėkoju, ponas Jar. Dėkoju, pirmininkė. Laisvas darbuotojų judėjimas ES yra labai svarbus bendros rinkos formavimo užbaigimo ženklas. Darbuotojų laisvas judėjimas ateityje bus savaime suprantamas dalykas, tačiau e, skirtingos taisyklės taikomos skirtingose valstybėse narėse ir taip turi būti išsaugota ir ateityje. Mes e, e, pereinamojo laikotarpio taisyklės turime ir jas privalome e, taikyti, jeigu norime, kad visame žemynė tarp visų valstybių narių e, imtų, įs, įsivyrautų vienodos sąlygos. Aš manyčiau, kad šios diskusijos turėtų būti būtent tokios, dalykiškos ir konstruktyvios. Dėkoju. Ačiū ponui Jar. Dabar žodį suteikiame komisijos nariui pabaigti šią diskusiją. Prašau. Dėkoju. Apibendrinsiu diskusijas. Perinamo laikotarpio nuostatos skirtos tam, kad valstybės narės galėtų išvengti iškraipimo darbo rinkose po naujo valstybių narių įstojimo. Tačiau ne tam, kad uždėlstų laisvo darbuotojų judėjimo principo taikymą iki to laikino laikotarpio pasibaigimo. Kaip sakė parlamento narė Parvanova, didžiausias mūsų turtas yra mūsų piliečiai. Ir mes tikrai turime siekti laisvo darbuotojų judėjimo principo įsigalėjimo bei darbo rinko atverimo. Ponas Keli kalbėjo, bei kiti parlamento nariai kalbėjo apie e, sveikatos rytyje dirbančių darbuotojų laisvą judėjimą. Taip, turiu pasakyti, kad žinome, jog tas procesas vyksta, tačiau mes netgi žinome tokių variantų, kai vos ne kontrabanda, sakykime taip, tokie darbuotojai yra pervežami į kitas šalis ir tai neigiamai atsiliepia tom šalim, iš kurių jie išvyksta. Tokie specialistai yra naudingi ir tose šalise. Todėl tikrai suprantu, kad reikia naikinti tuos apribojimus kiek galima greičiau. Komisija ir toliau stebės, kaip valstybės narės taiko perinamojo laikotarpio nuostatas, taip pat ir toliau skatins konkrečią veiklą, kuri padėtų kovoti su nelegaliu darbu kartu su valstybėms narėmis. Taip pat ir toliau raginsime ir skatinsime valstybės narės, kad šios peržiūrėtų savo sprendimus dėl prieigos prie darbo rinkų darbuotojams iš Rumunijos ir Bulgarijos ribojimo ir skatinsime jas kiek galima greičiau atverti savo darbo rinkas. Dėkoju, komisarė. Šias diskusijas baigsime ir pereikime prie kito darbo atverkės punkto. Tai yra komisijos pareiškimas apie išklonuotų gyvūnų pagamintus produktus.